rūmai ir 27 atitinkami audito rūmai kiekvienoje valstybėje narėje. Taip mes pradėtumėm spręsti valstybės skolų valdymą Europos lygių. Pone Benava.